Kolegom, kolegom, kom vous voyez, je, je ne suis pas Karima Deli. Um... <laughs> Labas rytas, kolegos. Nesu aš Karima Deli, bet aš pirmininkausiu transporto komiteto posėdžiai. Pereinu prie pirmininkavimo angliškai. Pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Nagrinėsime pašto paslaugos ES bus tyrimo pristatymas ir apžvelgsime status quo, būsimuosius iššūkius ir atsirandančias naujas galimybės pašto sektoriuje. Bet prieš pradedant mūsų diskusiją, e, išklausysime poną Čepitskį ir ponę Fačino iš Copenhagen Economics. Kiekvienam po penkias minutės skiriu pasisakyti, o paskui pradėsime diskusiją. Pirmą kalbės koordinatoriai, o paskui kiti mūsų komiteto nariai. Pone Fečino, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, gerbus Europos parlamento nariai, džiugu būti šiandien čia ir turėti galimybę pristatyti studiją, kurią parengėme TRAN komitetui, kur kalbame apie pašto paslaugos Europos Sąjungoje. Su kolega Mindaugu kartu pristatysime studiją. Mes esame iš Copenhagen Economics, Briuselėje čia yra veikianti verslo konsultacijų įmonė. Šalia kitų paslaugų atliekame ir štai šias ekspertinės paslaugas. E, struktūra mūsų pranešimo yra iš trijų dalių. Pirmiausia, pakalbėsime apie svarbiausius pasikeitimus pašto paslaugų sektoriuje, paskui kalbėsime apie iššūkius, galimybės ir politinius atsakymus ir galiausiai pateiksime rekomendacijas. Taigi pirmiausia, norėčiau šiek tiek apie teisės, re, reguliavimo teisės aktus papasakoti trumpai. Turime 97 nu, e, metais pirmą direktyvą parengtą, tikslas buvo harmonizuoti pašto rinką ir pagerinti paslaugų kokybę. E, taip pat buvo rengiamas atverti sektorių konkurencijai. E, nuo tada du pasikeitimai įvyko, 2006 metais buvo pirmas tas pasikeitimas, o dabar vyksta teisėja kuros ciklas, kai komisija siūlys direktyvą keisti vėl. 2018 metais buvo paskelbtas reglamentas dėl pašto siuntų tarp valstybinio pristatymo. E, pašto paslaugų sektorius yra labai svarbus ES ekonomikai, 80 milijardų eurų pajamų gaudama e, pas, šio sektoriaus, tai yra BVP Lietuvos ir Latvijos kartu paėmus. 1,7 e, milijono dirba ten, tai yra didesnis skaičius darbuotojų negu visoje Kroatijoje, tai e, ir tas sektorius, kur augimas siekia 2,4 procentų per metus. Dabar ten daug pasikeitimų, kurie pirmiausia atsirado dėl skaitmeninimo šio sektoriaus. Įmonės e, ir asmenys vis daugiau skaitmeninių būdų bendrauja. Laiškų kiekis, popierinių laiškų kiekis mažėja. Dabar auga elektroninės prekybos mastai, žmonės vis daugiau apsiperka internetu, tai reiškia, kad daugėja ekspresinių, suskubių siuntų ir šiaip pašto siuntų apskritai. E, kalbant apie laiškus, matome, kad e, daugiausia operatorių veikiančių šiame sektoriuje ir tebe dirba pristatydami laiškus. Jie, jie taip pat dirba ir su skaitmeninėmis alternatyvomis. Dabar e, laiškai dažnai siunčiami internetu, bankininkistės paslaugos taip pat atliekamos internetu. Kalbant apie siuntas ir skubės siuntes, vėlgi matome, kad atsiranda ir kitų operatorių rinkoje ir paštas ne be viena institucija, kuri pristato siuntas. Uh, finansinis dabar veikimas e, pasaraisiais metais. E, mastai finansiniai šiek tiek mažėja. Dabar e, pažvelkime į poveikį aplinkai produktų mišinys įvairėja. Laiškų pristatoma vis mažiau, vis daugiau pristatoma siuntų, tai turi poveikį aplinkai. Vienas siuntinys E, pristatomas 12 kartų daugiau CO2 gramų išmeta į aplinką, ne, lyginant su laišku. Taigi, e, kad mes turėtume čia vertinti ne tik tiesioginį poveikį aplinkai, bet ir netiesioginį. Jeigu nėra pašto operatorius, kuris pristato siuntą, galbūt vairuotojas, e, klientas važiuoja pats pasimti pašto siuntos į kažkokį siuntų išdalymo tašką. Dabar e, iššūkiai ir politiniai atsakymai ir dabar žodį suteiksiu kolegai Mindaugui. Ponios ir ponai, gerbiami Europos parlamento nariai, man taip pat didelė garbė pateikti šį pranešimą čia. Kągi svarbu pabrėžti mūsų studiją, ogi tai, kad pašto pa, pa, paslaugų sektorius, siuntų pristatymų sektorius susiduria su dideliais iššūkiais. E, mažiau laiškų, kaip sakėme, pristatoma. Taip pat matome, kad kyla pavojus universaliai pašto paslaugai. Ir čia svarbu kalbėti ne tik apie finansus, ne apie įmonės, bet taip pat apie pažeidžiamus vartotojus, kurie yra tiesiogiai priklausomi nuo pašto paslaugų. <clears throat> Tūkstančiai darbuotojų dirba šiame sektoriuje. Tai svarbu paminėti. Ekonominiai ir politikos iššūkiai yra sudėtingi. Kodėl? Todėl, kad tai apima ne tik uh, pašto reguliavimo teisės aktus, taip pat tai yra susiję ir su kitais teisės aktais, tokiais kaip aplinkosaugos politika, tokiais kaip e, PVM e, teisės aktais ir panašiai. Dabar šiek tiek smulkiau apie visą tai. Taip pat yra ir galimybių šiame sektoriuje auga elektroninė prekyba ir tai yra didžiulė galimybė pašto operatoriams išlaikyti e, savo veiklos lygį. Matome, kad tinklas traukiasi, bet jų veikla gali tęstis. E, nacionaliniai operatoriai e, pra, kurie praranda laiškų sektoriuje tam tikras rinkos dalis ir pajamas, gali atsigriepti kitoje vietoje, pristatydami siuntinius ir siuntas. Kitas svarbus dalykas ir svarbi galimybė žvelgiant į tai, tai koks yra tinklas išvystytas. Galima tą tinklą panaudoti kaip svertą kitose šalise. Daugelis šalių tą ir daro, pavyzdžiui, Prancūzija, Belgija – nes paštas bipost e, teikia ir socialinės e, paslaugas, bendro intereso socialinės paslaugas. Ir kitose šalise taip pat didėja susidomėjimas šią praktiką, norima iš jos pasimokyti. E, kita galimybė yra naujosios technologijos. Jos gali būti panaudotos efektyvumui didinti, galima rinkoje teikti naujas paslaugas. Tos trys galimybės E, ir yra lemiamos e, pašto ir siuntų pristatymo sektoriuje ateityje. Labai svarbu padaryti viską, kad e, operatoriai galėtų veikti lankščiai ir tomis galimybėmis pasinaudoti. Na ir be abejo, jeigu pažvelgtume į atskiras šalis, pamatytume, kad vyksta politinė diskusija ir žodis lankstumas čia yra vienas iš svarbiausių tuose diskusijose. Keliamas klausimas, kiek laisvės turėtų turėti pašto operatoriai, kad galėtų adaptuoti savo tinklą, savo paslaugas teikiamas e, ir panašiai. Tiesiog turėtume prisiminti, kad pašto paslaugų direktyva numato tam tikrus minimalius reikalavimus kiekvienoje valstybėje narėje. Ir klausimas būtų toks, pavyzdžiui, kiek kartų e, per savaitę pašto, paštininkas turėtų aplankyti uh, namus jo e, aptarnaujamoje zonoje. Vienur sakoma penkios dienos, kitur šešios dienos įvairiai. Kitose šalyse norima mažinti šį reikalavimą. Ir sakoma, kad paštininkas turėtų galbūt e, asmeniškai į namus užeiti, e, pašto dėžutės aplankyti penkias dienas per savaitę. Kainos tarifai yra kita svarbi, kita svarbi diskusija tvarumas universaliausios paslaugos, sakoma, turėtų būti vienas iš svarbiausių politinių tikslų, e, turėtų būti skatinama konkurencija. Ir štai dabar pereikime prie paskutinės skaidrės, kur išdėstytos mūsų rekomendacijos. Svarbiausia iš jų būtų tokia. Nepamirškime, kad valstybės narės e, turi skirtingus poreikius. Į, todėl ir turi spręsti skirtingas problemas. Istoriškai E, paštas buvo monopolis. E, tai buvo prieš rinkos liberalizavimą. Kai kuriuose šalise dar tas monopolis yra išlaikytas. Mes kaip ekonomistai norėtume priminti, kad be koks kišimas į rinką turėtų būti susijęs su tam tikrų tikslų, kurio rinkoje siekiama. Mes pastebėjome, kad kuriuose šalise svarbiausias dalykas yra tvarumas e, universaliosios paslaugos. Tuose šalise E, reguliavimo teisės aktai turėtų numatyti pakankamai lankstumo, kad būtų galima e, prie aplinkybių prisitaikyti e, paštui. Na ir paskutinis dalykas, kurį pastebėjome, yra štai toks. Komercinis ir operacinis lankstumas gali būti nepakankama priemonė siekiant užtikrinti universaliosios pašto paslaugos tvarumą. Toms šalims reikėtų pasitelkti labai aiškias ir tikslės valstybės pagalbos taisyklės, kad būtų galima subsidijuoti tokias paslaugas, kad būtų galima pristatyti e, siuntas ir teikti kitas pašto paslaugos pažeidžiamiausiems vartotojams. Tiek būtų mūsų pristatymo. O dabar norėtume, jau esame pasirengę perti prie klausimų ir atsakymų. Pirmininkas, ačiū. Pone Fečino, ačiū ponui Čiapitskiu taip pat. O dabar pereisime prie pirmojo raundo klausimų. Pradedame nuo koordinatorių. Ponas Marinesku. E, jo nematau, ponas Farber, ko gero pasisakys, prašau. Ja. Apie pavardų. E, ačiū, ačiū studijos autoriams. Aš prisimenu savo jaunystę, nes buvau pirmos. Uh, pašto paslaugų direktyvos ir po to antros ir trečiosios, vien, tai šešėlinis pranešėjas, tai, pranešė, tai pagrindinis pranešėjas. Ir tuo metu nežinau, ar tikrai padariau gerai namų darbą skaitydama studiją, bet buvo pasiekta to, ko mums nepavyko tuo metu pasiekti, būtent vidaus rinkos. Kokia yra tiesa? Šiandieną matome labiau izoliuotas nacionalinės rinkas nei kad anksčiau. Ir jūs paminėjote tą ir savo tyrimę, parodėte skaidrėse, kad buvo valstybių narių, kurios pasaulio pašto sutartį interpretavo taip, kad užkirto kelią integruotos rinkos sukūrimui. Ir dabar mes kalbame apie tarifus kurie ES viduje yra didesni nei savo šalies viduje ir pačioje pradžioje su pirmąją pašto direktyva taip dar nebuvo. O kai mes siekiame integruotos vidaus rinkos, o ne 28 ar 27 nacionalinio pašto rinkų, tai Aišku, reikia galvoti apie tarp valstybinių mastų veikiantį integruotai paštą. Dabar dėl universaliosios paslaugos, aš matau, kad jinai menkai išsivyšiusi ES penkios dienos, pristatymo, o visa kita tai yra nacionalinės universaliosios paslaugos specifika. Taip pat kalbama apie tai, koks atstumas turėtų būti nuo namų, didžiausias atstumas iki artimiausiosios pašto dėžės, tai yra 2 kilometrai. Mes matome, kad paštui buvo perduotas universaliosios paslaugos tiekimas. Tai aišku, kad tuo buvo užtikrintas monopolis, nes valstybė delegavo užduoti paštui Anksčiau kai kuriuose valstybėse narėse taip pat ir pensijos buvo išmokamos per paštą, dabar taip e, ne visur yra. Bet kuriuo kalba, atveju mes kalbame apie tas paslaugas, kurias atlieka ne kitos institucijos, o paštas. Ir taip yra sunku sukurti konkurenciją, nes labai smarkiai yra įtvirtintos pašto, pašto paslaugos ir e, dėja nepadengia visos universaliosios e, paslaugos ES e apibriešties ir dėl to atsirado pakeitimų. Būtent, kad paštas apsiribotų tik tai ties tuo, kas iš esmės ir yra pašto paslaugų teikėjas. Uh, Ir e, be to norėjau dar paminėti vieną dalyką, apie kurį ir jūs kalbėjote. Pirmoje pašto paslaugų direktyvoje, o taip pat ir 90-mečio žaliojoje knygoje buvo kalbama apie tai, kad e, e, pati viso rinkinio apreptis buvo liberalizuojama. Jūs apie tai kalbėjote ir savo prezentacijoje. Jūs kalbėjote apie kainodaro skaidrumą, kai kalbame apie tarpvalstybinį siuntų pristatymą. augantis siuntų sritis galbūt yra pavyzdys, kaip toliau galėtų vystytis laiškų pristatymo rinka, ar tai yra kaip tik yra toksai neigiamas pavyzdys, nes kalbama apie subsidijavimą, kuris be jokios abejonės pagal Europos direktyvą yra ribojamas, ne vien tik tai dėl valstybės pagalbos nuostatų, bet ir dėl nuostatų, kurios yra įtrauktos į trečiąją pašto paslaugų direktyvą. Čia kalbama apie tai, kad e, investicinė graža, kuri gaunama monopolija, negali būti perkeliama į vadinamąją sritį, kurioje yra konkuruojama. Tai e, kaip reikėtų vertinti monopolą? Galbūt reikėtų sugrįžti prie vidaus rinko, kai kalbame apie pašto paslaugų teikimą, tam, kad ta rinka, vidaus rinka būtų tikrai integruota. Ačiū. Uh, merci, Ferber, le petit... Ačiū, ponė Ferber tokia, toks istorinis nukrypti, nukrypimas. Sos, čia buvo išdėstytas ir dabar suteiksiu žodį socialdemokratų frakcijai, jos atstovams, paskui ponui Reikėjai. Ačiū, ačiū už tai, kad suteikėte žodį, ačiū už gerą prezentaciją. Jūs pažymėjote nemažai įdomių aspektų, o aš galbūt kalbėsiu apie juos e, iš kitos perspektyvos, galbūt e, jie atsispindi jūsų tyrimę, bet nelabai atsispindėjo jūsų prezentacijoje. Aišku, mes kalbame apie e-komerciją, mes kalbame apie išaugusį siuntų e, pristatymo poreikį Europoje, tačiau taip pat matome, kad išaugo konkurencija sektoriuje ir ta konkurencija naudinga ir vartotojui, bet taip pat ji vyksta darbuotojų sąskaitą. Ir mes matome įvairiose šalise, kaip tai vyksta. Mes matome, kaip valstybei priklausanti. Um, Universalioji paslauga yra teikiama kitų paslaugos teikėjų žymiai pigiau nei kad tai vyktų motininėje įmonėje. Tad mes kalbame apie e, sektoriaus darbuotojų teisų užtikrinimą. Tad kokių galimybių matote, kad uh, tas, ta padidėjusi paklausa ir konkurencija, kuri yra naudinga, vaisinga visuomeniai, kad ji nevyktų darbuotojų teisų sąskaita. Aš e, žinau, kad yra įvairių su darbuotojai sudaromų sutarčių, pavyzdžiui, Amazon kontekste sudaromų. Tad konkrečiai, ką galite pasakyti, ką mes kaip politikos formuotojai galėtumėm padaryti, kas galima, ką galima būtų daryti ES lygiu. Ir taip pat plačiame kontekste jūs tokių neapibrieštų rekomendacijų pateikėte, bet kokias dvi konkrečias rekomendacijas pateiktumėte mums, politikos kuriejams Europos parlamente. Ačiū. Denison for Renew. Ačiū, Renew. Pasisakysiu aš. Esu iš Vokietijos. Ir Vokietijoje vyksta diskusija kai kuriuose kaimo regionuose. Paprastai pašto paslaugos turi būti teikiamas kasdien, bet žmonės tikrai stebisi, ar tikrai taip yra. Tokia situacija reiškia, kad jeigu net ir nėra monopolio, kai yra konkuruojama rinkoje, paslaugos gal net ir nebus geriau teikiamos. Kaip Jūs galvojate, kokia situacija yra skirtingose valstybėse narėse? Pavyzdžiui, kaimo regionai Vokietijoje, aišku, galbūt nėra ta pati kitam kaimo regionui kitoje šalyje. Tad kaip situacija atrodo kitose valstybėse? Ar tikrai visur yra teikiama? pašto paslauga penkias dienas, šešias dienas per savaitę pagal reglamentavimą, o gal yra problemų, nepaisant monopolio. Ir kaip Jūs galvojate, kas nutiktų, jeigu mes pažadotumėm tą monopolį ir ar tikrai ta pašto paslauga būtų teikiama kiekvieną dieną. Very... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju taip pat ir autoriams už e, labai uh, plačios apimties uh, pranešimą. Kalbant uh, apie pašto paslaugas, tai yra uh, ne tik tai grinai pašto paslaugos, bet ir socialinės paslaugos, ypač turint omenyje kaimo vietovėse gyvenančius žmonės. Ir mes e, žinome, kad tos paslaugos yra jungtis tarp žmonių ir valstybės ir žmonės brangina šitos e, dalykus. Jūs taip pat e, minėjote aplinkosaugos poveikį e, pašto paslaugų ir e, kaip, kaip žinome, e, yra nemažai iššūkių ir e, dėl ir smulkių e, laiškų ir e, siuntinių perėjimų į skaitmeninę erdvę yra daugiau didesnių siuntinių ir dėl to didėja anglės dvideginio pėtsakas. Taip pat, kalbant apie įvairias transporto paslaugas siuntiniams ir siuntoms, taip pat mokyklų transportą, E, kitokio pobūdžio transportą ir, ir kaimo vietovėse naudojamą transportą. Ar jūs žiūrite į tai, kaip įmanoma būtų panaudoti sinergiją tarp e, įvairių šitų transporto rušių, nes kai kuriuose valstybėse yra atskiras transportas numatytas pašto e, sektoriuje ir tokia sinergija būtų naudinga ir aplinkosaugos požiūrių ir uh, kaimo e, vietovėms padedant e, e, gauti reikiamas viešasias paslaugas. Ar jūs atsižvelgėte į šitos aspektus diskusijos kontekste? Dar kartą norėčiau padėkoti už šį pranešimą. Pašto sektorius dabar labai sparčiai kinta ir norėdamas išgyventi, šis sektorius turi inovuoti ir mes turime skatinti E, ta, tas inovacijas, siekiant, kad e, valstybė ir toliau teiktų viešasias tokias vertingas paslaugas. Pone Rušantu dabar, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labą rytą, mėlyje kolegos. E, aš norėjau priminti pašto sektoriaus svarbą Europoje. Šiame kontekste turime atsižvelgti į du labai svarbius aspektus. Vienas iš tų aspektų yra susijęs su ekonominiu sektoriaus svariu, o kitas su universaliaja paslauga, kuri yra apibriešta Europos direktyvoje. Kokybinės pašto paslaugos, kaip sakoma, toje direktyvoje teikiamos visur už priimtiną kainą visiems vartotojams. Kalbant apie sektoriaus ekonominę svorį Europos Sąjungoje, e, tai šis sektorius sudaro 79 milijardus eurų ir e, e, ir jame dirba 1,7 milijonai darbuotojų. Šitie skaičiai rodo, e, tai jog šis sektorius e, rūpi užsienio valstybėms, joms tai, pavyzdžiui, Amerikos įmonėms, joms tai yra pakankamai, e, atrodo, pelninga e, rinka. Tačiau mes turime galvoti apie viešojo intereso užtikrinimą. E, siuntos, siuntiniai, laiškai turi būti siunčiami visose teritorijose ir visi turi turėti prieigą prie šitų paslaugų. E, Ir čia turime galvoti apie skirtumų mažinimą tarp e, kaimo vietovių, miesto vietovių ir e, e, periurbanistinių vietovių. Mes visi sutarėme, jog tie, tie tikslai, kurie yra numatyti šiam sektoriui, yra labai svarbus, tačiau paslaugos nėra rentabilios. Todėl Reikia kažkaip spręsti šitas problemas. Dėkuoju. Ponas Rus, EKR frakcijos vardu, ar norėtumėt pasakyti? Ne. Pane Dali, Guė vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už šio tyrimo pristatymą. Jūs puikiai apibendrinote tuos iššūkius, su kuriais susiduria pašto sektorius. Aš esu iš Airijos Airijoje šis sektorius nuo to laiko, kai buvo atvertas konkurencijai, susidūrė su labai dideliais e, iššūkiais ir mes turėjome ginti, apsaugoti e, šias paslaugas kaimo e, vietovėse, užtikrinami šių paslaugų teikimą. Tai taip pat susiję ir su tokiamis paslaugomis kaip pensijų siuntimas Komet e, žiūrime į padėtį Europoje ir apie ir kuomet žiūrime į restruktūrizavimą, e, šiame sektorėje matome, jog užimtumas čia mažėja, jog labai e, blogėja darbo sąlygos, mažėja atlyginimai ir daug problemų ir neigiamų socialinių pasiekmių kelia e, socialiu, socialiniu dempingu užsiimantis alternatyvus teikėjai. Ir tai pasakytina apie e, praktiškai e, visas ES valstybės, nes europinis e, socialinis modelis nukenčia nuo alternatyvinių paslaugų teikėjų, kurie nesilaiko tų pačių e, socialinių e, standartų. Ir esant tokiam kontekstui, aš e, norėčiau pabrėžti, kaip kad ir sakė kiti kolegos, mes turime ginti e, šį e, sektorių ir viešasias paslaugas. Mes turime galvoti apie socialinės pasiekmes įgyvendami direktyvą. Tad mano klausimas būtų, kokios būtų jūsų rekomendacijos E, dėl to, kad e, e, didesnis lankstumas, kaip turėtume užtikrinti, kad didesnis lankstumas nepasireikštų skausmingomis socialinėmis pas, pasiekmėmis. Jūs taip pat galbūt pasakytumėte, ką galvojate apie tai, kaip būtų įmanoma veiksmingiausiai spręsti aplinkos auginės problemas. Pone Garcija Munijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju pranešėjams už puikų pranešimą. Aš labai džiaugiuosi, kad e, pranešėjai minėjo socialinės pasiekmes ir tvarumą šiame sektoriuje, taip pat lankstumo aspektą, kuris buvo paminėtas. Pašto sektoriuje turime atsižvelgti į pačius pažeidžiamiausius uh, vartotojus kaimo vietovėse, taip pat e, e, pagyvenusius e, vyresnio amžiaus vartotojus, turime galvoti apie teritorinę, socialinę ir ekonominę sanglaudą. Kalbant apie socialinės pasiekmes, tai mes turime žiūrėti, kas vyksta tose vietovėse, kur gyvena mažiausiai gyventojų. Pašto infrastruktūros pašto e, skyriai čia užsima ne tik tai grinai pašto siuntų e, pristatymų, bet e, ir vaistų tiekimų bei transporto bilietų e, tiekimų. Būtent e, todėl šie aspektai mums yra labai svarbus ir papildoma šio sektoriaus vertė turi būti užtikrinama ten, kur tai įmanoma. Mes, e, aišku, dar daug diskutuosime šiame e, komitete apie šio sektoriaus ateitį. Matome, kokia yra padėtis dėl siuntinių e, siuntimo dabar ir dėl ekspres siuntinių siuntimo, tačiau žinome, kad yra neigiamų aplinkos auginių pasiekmių. Visi mes turime galvoti apie pereinamą į ekologinį E, laikotarpį ir visi mes turime galvoti apie tvaresnį mobilumą. Dėkuoju poniai Garcijo Monijos. Dabar teiksiu žodį pranešėjams, kad jie atsakytų į komitetų narių pateiktus klausimus, kas norėtų atsakyti pirmas. Jūs galite patys nuspręsti, kuris. Visi čia pikis. Ponas Čiapikis. For, for, for brilliant... Dėkoju už puikius klausimus. Pabandysiu apibendrinti ir rasti bendrus vardiklius tarp jų visų. Yra reiškiamas susirūpinimas dėl bendrojo ekonominio intereso paslaugų. Viena vertus, svarbu yra už, įvertinti galima konkurencijos poveikį Yra tokių priemonių, kurios gali e, apsaugoti bendrojo e, intereso paslaugas nuo neigiamas konkurencijos. Tačiau taip pat labai svarbu įpūsti gyvybės tam tinklui, nes tai yra labai svarbu pašto paslaugoms kitaip jos e, mažės, siuntų kainos auks ir paslaugos teikti bus vis brangiau. Kainos negali vystytis labai greitai, nes tai būtų negeras dalykas, tačiau kita vertus e, turime nepamiršti to faktoriaus, kad e, skaitmeninis e, sektorius taip pat plėtojasi ir pasikeitimai yra neišvengiami pašto sektoriuje. Taip pat kyla klausimas, kaip turėtų atrodyti būsimas reguliavimas. Galbūt reikėtų reguliavimo atsisakyti ar panašiai. Vėlgi, visa tai yra susiję su keliamais tikslais. Turime savo atsakyti klausimą, koks yra tikslas apskritai turėti reglamentą, reguliuoti šią sritį. Tai be abejo, klausimas savotiškas iššūkis. Bet turime pasižiūrėti, kokia yra rinkos realybė, kas ten vyksta. Jeigu pasižiūrėtumėte į kaimo vietovės, pamatytumėte, kad ten konkurencijos nėra jokios, pavyzdžiui, kai kalbam apie laiškų pristatymą. Ir įmonės gali laisvai ten steigtis. Bet e, apimtis nėra pakankamos, kad vertėtų ten teikti paslaugas. Visa tai yra rodiklis, kad galbūt rinka ne viską gali pati savaime sureguliuoti ir atlikti. Tačiau kita vertus, verta yra galvoti apie ta, tuos reglamentus ir reguliavimą apskritai e, Nuo tada, kai prasidėjo skaitmeninimas, vėlgi kyla klausimas, kokias paslaugas beverta teikti. Kai buvo pasakyta mūsų studijoje, svarbu įsiaiškinti, kokios dar spragos yra likusios rinkoje, kur reikėtų įsikišti, o kur geriau to nedaryti. O jeigu pažvelgtume į socialinės sąlygas, tai taip, susirūpinimo yra daugelį platformų kyla tas klausimas. Dar praėjus keletų savaičių po kalėdų, nežinau ar jūs pastebėjote, daugelį šalių buvo to susirūpinimų, buvo streikų, pažiūrėjau, Suomijoje. Ir dabar paštas streik, streikuoja ir teko ten numatyti nemažai pakeitimų tas iššūkis yra, jo nenuneiksi, tačiau svarbu nepamiršti ir vienodų galimybių sudarimo visiems, kai įvairūs operatoriai turi atitikti skirtingas taisyklės, gali nutikti taip, kad, tas, kad konkurenciją sąžininką palaikyti gali tapti sudėtinga, tačiau būtina tai tirti. Galbūt galima licenzijų sustarimais kažkokiais pasinaudoti, kad būtų užtikrinti minimalų standartai. Tai yra tie dalykai, prie kurių reiktų padirbėti ir susitarti. Atrodo, pridėti nieko nebeturima. 20 minučių anksčiau baigėme klausimų nagrinėjimo, tad padarysime trumpą pertrauką. 10 val. kviečiu visus susirinkti, kad galėtume nagrinėti kitą klausimą. Į posėdį atvyks pirmininkaujančios šalies Kroatijos šį kartą atstovai, du valstybės sekretoriai ir mūsų posėdis tęsis toliau nuo 10 valandos. So, ladies and gentlemen, please take your... Ponios ir ponai, prašom susėsti. Tęsėme savo posėdį, periname prie antrosios jo dalies. Prie mūsų prisijungė pirmininkaujančios valstybės Kroatijos atstovai. Būtent Josip Bilaver, Kroatijos jūrų reikalų, transporto ir infrastruktūros ministerijos valstybės sekretorius, anatoj pusiai, ir ponas Frano Matušič, Kroatijos turizmo ministerijos valstybės sekretorius. Sveiki atvykę į Europos parlamento transporto komitetą. Kaip jūs žinote, Kroatija praėjusios savaitės plenarnėje sesijoje pristatė savo prioritetus. Šiandieną turime galimybę juos smulkiau aptarti. Tose srityse, kurios patenka į mūsų kompetenciją, būtent kalbu apie susisiekimą ir turizmą. Labai džiaugiuosi, kad pirmininkavimo metu Kroatija susitelks ties bendros Europos transporto erdvės sukūrimo, taip pat e, susitelks į transporto sektoriaus skaitmenimo aspektus ir kitus susijusius dalykus. Kroatija didelį dėmesį skiria taip pat ir turizmui, kuris tampa vis svarbesnis klausimas taip pat ir šiam komitetui. Sistemingiau reikėtų spręsti ES lygių turizmo keliamus iššūkius. Tad dabar žodį pirmiausiai suteiksiu abiems valstybės sekretoriams. Kiekvienam skirsiu po 10 minučių. Po to bus koordinatorių pasisakymų ratas, atsakymai į klausimus ir po to galės pasisakyti kiti šio komiteto nariai. Tad dabar žodį suteiksiu pirmiausiai ponui Bilaverui. Ačiū, labas rytas ponio komiteto vicepirmininkė, komiteto nariai, parlamento nariai. Man didelė garbė pristatyti Jums mūsų pirmininkavimo programą transporto sektoriuje. Aš esu Josipas Bilaver, esu valstybės sekretorius jūrų reikalų, transporto ir infrastruktūros ministerijoje. Aš parengiau savo prezentaciją susijusią su uh, Mhm, pirmininkavimo prioritetais kruatų kalba, tad toliau ir kalbėsiu kruatiškai. Kao što vam je i poznato, Hrvatsko predsjedništvo dolazi u vrijeme velikih izazova za Uniju na početku novog institucionalnog i zakonodavnog ciklusa. Naš program predsjedništva temelji se na četiri glavna prioriteta. Europa koja se razvija,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 vezano za pomorstvo koje je i ujedno jedan od naših glavnih prioriteta pripremamo ministarsku deklaraciju na temu zaštite okoliša, pomoraca, daljnje digitalizacije, financiranja inovacija te konkurentnosti pomorskog sektora. Deklaraciju vidimo kao priliku za države članice da izraze svoje mišljenje o budućnosti pomorskog sektora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 good and compromise solutions. Thank you very much, and I hope that, I believe, we will have a very successful presidency. Thank you very much. Thank you very much, uh, Mr. Bilave. I'm... Dėkoju, ponė Bilave. Aš manau, kad su ta darbo programa, kurią ką tik išdėstėte, tikrai darys visą, kad tie kompromisai būtų rasti ir viskas būtų įgyvendita, kaip norėtumėte. Ponas Matusič dabar kalbės, jis atsakingas už turizmo sektorių. Uh, E, gerbiamas pirmininkė, gerbiami e, transporto komiteto nariai, kolegos. Šiandien man malonu turėti galimybę kaip tik pakalbėti jums apie Kroatijos prioritetus susijusius su turizmo sektoriumi kurių turi Kroatija kaip pirmininkauties varslybė. Mes turime šešių mėnesių pirmininkavimo programą, kuris jums apie keturis ramščius. Pirmiausia, Europa kuri vystosi, Europa, kuri siekia jungčių, Europa, kuri saugo ir, saugo ir įtakinga Europa. E, turizmas yra horizontalus sektorius, ten mūsų turizmo sektoriaus tikslai yra susiję su visais tais ramšiais. Turizmas padeda kurti labiau subalansuotą ekonominę plėtrą, e, turizmas padeda rasti tas jungtis, prisideda prie šalių e, reputacijos kūrimo ir galiausiai E, turizmas yra priklausomas nuo saugumo ir saugos. Turizmas yra svarbus ekonominis sektorius, atnešantis 10 procentų Europos BVP. E, ten dirba 9 procentai visų ES darbuotojų. 6 procentus turizmas sudaro E, eksporto srityje ir 22 procentus apima eksporto paslaugų. Turizmas yra ketvirtoji eksporto kategorija po cheminių produktų, e, automobilių detalių ir maisto pramonės. E, turizmas turi įtakos kultūros ir gamtos apsaugai, aplinkosaugai apskritai, darbo rinkai infrastruktūrai ir panašiai. E, iššūkių bendrų turi visos valstybės narės šioje srityje, tad svarbu sistemiškai spręsti tuos visus iššūkius ES lygmenių. E, pirmininkauti Kroatija pasisakys už tokias politikas, kurios leidžia plėtoti tvarų turizmą ir plėtrą. E, taip pat pasisakome už turizmo įvairovę ir norime paskatinti e, mažiau turistinių vietovių vystimasi. Taip pat būtina ieškoti sinergijos tarp turistų ir vietos bendruomenių, kad mažėtų sezoniškumas turizmo e, veiklos ir taip pat, kad atsirastų daugiau skaitmeninimo įtakos informuojant ir komunikuojant apie turizmą. Į Kroatiją tiki, kad turizmas turėtų būti geriau pripažįstamas ES e, politikose. Ta turėtų daryti institucijos. Turizmas turi didžiulę įtaką. Jų plėtra e, mažiau turistinėse vietovėse turėtų būti e, vykdoma mažų įmonių ir mikro įmonių. Tai būtų puikus dalykas. Tvarūs veiksmai, atsakingi veiksmai pradeda sumažinti neigiamą turizmo poveikį ir praturtinti tas turistinės svarbiausias kryptis. Turizmas yra e, tvarus sektorius, ekonomiškai labai gyvybingas ilgalaikėje perspektyvoje, taip atneša naudos vietos bendruomenėms, jeigu e, Ne, nes kaip tik atsakingas turizmas padeda vykdyti aplinką palankę, visais požiūriais palankę aplinkai, palankę toms kryptims, į kur vyksta turistai. E, turizmas yra tas rytis, kuri naudinga ES ir trečiosiam šalims. E, ES turi galimybę pasiūlyti aukštos kokybės turistinių krypčių. E, norime priminti, kad Europa yra turizmo lyderė. E, turizmo paklausa nuolatos auga, auga ir iššūkiai, su kuriais reikia susidoroti, su tokiais kaip klimato kaita, kaivarinės nelaimės, migracija ir panašiai. Turizmas Europą padaro labiau matomą, labiau atpažįstamą. Svarbu, kad turizmo rinka būtų saugi, stabili. Ir kad ir toliau Europa liktų viena iš svarbiausios turistinės traukos objektų svarbu, kad ES institucijos pripažintų turizmo svarbą ir kad vystytųsi atsakingas turizmas. E, tai padeda geriau integruoti valstybės ir jas stiprinti. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, apibendrinti, kalbėdams apie turizmo plėtrą, norėčiau pasakyti štai ką. Reikia ekonomikos augimo, kad turizmas plėtotųsi. Būtina, kad turizmas būtų ekonominių ir socialinių požiūrių tvarus ir atsakingas. Svarbu taip pat, kad būtų kūriamas toks turizmas, kuris padėtų pasiekti tokios, tokio visuomenės išsilvystimo lygio, kai aplinkai taptume neutralūs, kad neterštume aplinkos. Taigi dirbkime visi kartu. E, nuo 2012 iki 2013 buvau stebėtojas Europos parlamente, dar kol mano valstybė nebuvo tapusi visą teisę ES valstybę nare. Mes 11 mes 13 metais, Liepos 1 tapom pilnateisiais nariais. Aš čia buvau stebėtojas ir tuomet irgi dirbau transporto komitete, tad man žinomos jūsų darbų svarbiausios rytis. Ačiū už jūsų dėmesį, kurį mums skyrėte ir lauksime jūsų klausimų. Thank you, Mr. Matušič. Dėkuoju, uh... ponai Matušič, už pasisakymą. Labai Džiaugiamės galėdami aptarti šios klausimus su jumis. Pradėsime dabar nuo koordinatorių klausimų ir pirmiausiai panui Marineskui žodis EPP frakcijos vardu. Dėkoju. Dėkoju už jūsų pranešimus. E, kalbant apie transportą, matau, kad jūsų programa yra intensyvi ir linkiu jums ko geriausios e, kloties. Linkiu. E, įgyvendinti visus veiksmus, kurie numatyti jūsų programoje. Aišku, tie veiksmai ir klausimai nebus lengvai įgyvendinami, kalbant e, apie e, išmaniosius aspektus šioje e, srityje. Tai jūs e, turint omenyje, kad e, iš šių klausimų plotmės buvo pašalinta daug e, aspektų e, taryboje, tai mes manome, kad turi būti dedama maksimaliai pastangų, kad ten koridoriai būtų užbaigti. Kalbant dėl dėl bendro Europos dangaus. Ir e, dėl biudžetinių, dėl biudžeto e, aspektų, dėl finansavimo. Tad, aišku, šitie dalykai išsispręs, kuomet bus priimtas biudžetas. Tačiau, aišku, šitas e, klausimas bus pateiktas parlamentui dėl e, pakeitimų pateikimo. Tad, e, aišku, parlamentas dar tar savo žodį šiais aspektais. Kalbant apie keleivių teisės, žinau, kad jūs e, akcentavote um, geležinkelio sektorių, bet uh, keleivių teisės oro transporte yra labai svarbus aspektas ir šitie klausimai yra uh, užsiblokavę dabar. Tai labai uh, E, sunkus dosie, tačiau pirmininkaujantį valstybę galbūt sugebės pasiekti susitarimą dėl e, bendro Europos dangaus. Aš džiaugiuosi, kad jūs minėjote šį aspektą ir kad dedate daug pastangų. Galbūt jūs detaliau galėtumėte pakomentuoti, ką numatote šioje srityje konkrečiai daryti ir imtis kokių veiksmų. Uh, Kalbant apie turizmą, tai jūs aišku dirbsite ir DFP klausimų ir galbūt jums e, pavyks e, įtikinti valstybės narės, kad basimoje DFP būtų atskira eilutė numatyta turizmui. Parlamentui bent jau tai būtų gera naujiena. Dėkuoju ponui Marinesku. Dabar ponui Danielson, e, S ir D frakcija. Dėkuoju. Dėkuoju abiems ministrams už prioritėtų pristatymą. Ateinantiems šešiems mėnesiams aš džiaugiuosi išgirdęs jūsų e, ambicingus planus transporto sektoriuje. Aišku, par, par, parlamentas pritarė jums dėl TNT E, tinklų, tai yra esminės svarbos klausimas investicijų požiūrių ir infrastruktūrų požiūrių, bei keičiant e, ant transporto sektorių, e, siekiant atremti klimato iššūkius. Dėl transporto rūšių, tai mūsų frakcija mano, kad pasiūlymo dėl kombinuotų transporto atsėmimas buvo klaida, toks komisijos veiksmas buvo klaidas. Galbūt jūs galite tikinti komisiją, kad jinai pakeistų savo e, poziciją. Aš e, manau, kad mes iš savo pusės taip pat tai e, bandysime daryti. Aš manau, kad mes neturėtume laukti papildomai dar dviejų metų, kad būtų ambicingesnis pasiūlymas pateiktas, jog galime pasiekti pakankamą ambicijų lygių dėrybų metu. Aš taip pat e, suprantu, jog jūs teikiate prioritetą e, dėryboms dėl keleivių e, teisių geležinkelio sektoriuje, tai taip pat labai svarbu ir kad šiame sektoriuje Europoje būtų numatytos griežtos taisyklės dėl keliaivių teisų užtikrinimo, kalbant apie aviacijos sektorių, tai, kaip aš suprantu, tai bus uh, prioritetinė jūsų sritis siekiant e, išeiti iš susidariusios aklavėtės dėl kai kurių aspektų. Parlamentas tai sveikintų ir ypač e, socialdemokratų frakcija parlamento, todėl kad e, aviacija yra toks sektorius, kur teisėkuros požiūrių mes atsiliekame ir galbūt aš ne viską supratau iš jūsų pasisakymo, bet gal jūs galėtumėte dabar pakomentuoti e, konkrečiau, kaip jūs e, numatote šitais klausimais siekti, turiu galvoje aviacijos sektorių e, susitarimo. Na, o šiaip aš tikiuosi konstruktyviaus bendradarbiavimo su jumis ateinančiais mėnesiais. Taip pat dėl turizmo pritariu kolegai Marinesko, jeigu būtų įmanoma uh, pasiekti, kad būtų atskira eilutė turistų, turizmui, tai mes labai dėl to džiaugtumėmės. Dėkoju. Žinių frakcijos vardu, pane Narta. Dėkoju, pane pirmininkė. E, dėkoju ministrams. Manau, kad tai puikus, puikia pradžia 20 metų pradžioje. Jūs kalbėjote apie įvairius aspektus, TNT, keleivių teisės, tai yra labai teigiami dalykai, tačiau aišku, dar tik tai metų pradžia ir kol kas mes neturime bendro Europos dangaus. Mano kolega iš socialistų frakcijos minėjo aviacijos sektorių. Tai yra labai svarbi sritis mums, tai susiję su kai kuriais mūsų prioritetais, su tuo, kad būtų siekiama mažiau vėlavimo, mažiau maršrutų keitimo, emisijų mažinimo. Ir e, kai kurie svarbus e, sprendimai reguliavimo aspektais e, buvo nesenai primti taryboje. Aš norėčiau konkretesnių komentarų iš jūsų pusės, kokių konkrečių veiksmų jūs numatote imtis šiais aspektais artimiausių metų. Ponas Kaf. Dėkoju. Ar aš galėčiau taip pat e, keltą žodžių pasakyti apie bendrą Europos dangų? Aš taip pat manau, kad mes norime, e, kad būtų daugiau taupoma, kad maršrutai e, būtų mažiau keičiami ir tiesesni. Ir žinome, kad e, keleivių skaičius didės, o galvojant apie CO2 išmetalus ir žaliai kursą, tai e, ką jūs numatote konkrečiai daryti, siekdami užtikrinti, kad e, aviacijos sektoriaus iš metalų mažinimas, galvojant apie bendrą Europos dangų, būtų realus dalykas. Dėkuoju, ponas Kampamenosi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sveikinu Kroatijos e, ministrus mūsų posėdėje. Kaip jūs puikiai žinote, mūsų komitete takoskira yra ne tiek tarp e, kairiosios politinės, kai, kairiųjų E, frakcijų ir dešiniųjų, bet e, tarp šiaurės ir pietų e, Europos labiau. Aš manau, kad Kroatija, kaip ir minkaujantį valstybė, sugebės pasiekti tinkamą pusiausvyrą mums arpimais aspektais remdamasi savo istoriniu paveldu. Mes puikiai suprantame Austrijos uh, uh, poziciją. ir puikiai suprantame pribojimus e, sunkvežimiams, tačiau dėl tų apribojimų kyla nemažai nugastavimų tiek ir e, Italijai, tiek ir e, Vokietijai, todėl kad tai yra kaiminiai regionai, tai aš manau, kad Turėtume nagrinėti šitos klausimus. Aš jau parašiau laišką Europos komisijai ir manau, kad turi būti siekiama uh, E, tokio sprendimo, kuris tiktų visiems, nes e, turi būti siekiama užtikrinti laisvą judėjimą, bet suprantame ir Austrijos nugastavimus, e, kuomet kalba sukasi apie prekių pervežimą. Ir kitas aspektas, kalbant apie uostus ir uh, transportų vežimą jūrų transportų. E, kartais e, terminalai čia e, kelia kai kurių problemų ir Europos komisija turėtų čia numatyti naujas taisyklės, kurios užtikrintų tinkamą uh, konkurencija, nes antraip mūsų uostuose vyksta per didelis e, e, rinkos iškraipimai, per didelį rinkos iškraipimai. EKR frakcijos vardu, ponas Ros. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Du komentarai, reaguojant į pateiktus, į, į, į pasakytus e, teiginius. Jeigu norime mažinti geležinkelio transporto sąnaudas, mes turime siekti geresnės kokybės ir optimizuoti šį sektorių. Ir e, turi būti siekiama sutarimo šitais e, klausimais, nes kol kas iš tikrųjų yra e, viskas atsidūrė klavėtėje, kalbant apie žaliai kursą. Tai e, kai kurios įmonės ir kai kurie kiti e, subjektai, pažiūrėjau, namų ūkiai turi peržiūrėtis savo veiksmus ir, ir, ir in, in, investicijas. Tačiau nereikia, kad e, žaliasis kursas būtų gyventinamas mažųjų įmonių e, sąskaita. Pone Kontūra. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti valstybės sekretoriui Bilaver ir ponui Matušič, ministrui Matušič, e, už pirmininkančios Kroatijos e, prioritėtų pristatymą. Po to, kai komisija pasiūlė žaliai kursą, mums kyla aviacijos ir jūros transporto tvarumo e, e, klausimas. Taip pat šiame kontekste turime galvoti apie Paryžiaus susitarimą. Tačiau aš e, norėčiau akcentuoti salų E, aspektą šiame kontekste. Kroatija, kaip ir Graikija, turi nemažai salų ir e, turime atsižvelgti į šioje plotmėje kylančias problemas, nes saloms transporto klausimas yra esminės e, svarbos e, tiek e, e tvarkant aplikas, tiek pervežant prekes ar keleivius. Ir e, Tai yra susiję su e, klimato kaitos iššūkiais, turime taip pat nagrinėti demografinį aspektą šiame kontekste. Ir mano klausimas yra toks, ar numatote atsižvelgti į e, salų e, padėtį ir ar šitų klausimų sprendimas atsispindės jūsų pirmininkavimo programoje. Norėčiau padėkoti ponui Matušič, todėl kad turizmo sektorius yra be galo svarbus sektorius ekonomikos augimui ir labai svarbus sektorius įvairiems regionams, todėl kad šis sektorius padeda sustiprinti ekonominį regionų potencialą, labai svarbus užimtumo požiūrių taip pat ir labai svarbus ekonomikos augimo požiūrių tiek regionams, valstybėms, tiek visai ES. Kaip jūs sakote, turizmo dalis e, Europos BVP yra 10 procentų, o Europa yra pagrindinė, e, pagrindinė turistų destinacija. Europos parlamentas jau yra prašęs, kad 300 e, milijonų būtų e, skirta, tai yra simbolinė e, tik tai e, suma ir racionalus pasiūlymas ir manau, kad taryba turėtų e, e, pritarti jam. Europos parlamento rezoliucija yra e, e, minimas e, transporto sektoriaus krizės, pa, pavyzdžiui, minimas Tomas Cook atvejus. E, Turime turėti tokią sistemą, kuri reistų atremti krizių metu iš, iškylančius iššūkius. E, ir aišku, ši sistema turi taip pat apimti ir migracijos krizės, ir gamtos e, katastrofas ir panašius kitus e, iššūkius, kurie daro įtaką transporto sektoriui. Tad toks mechanizmas turi būti rengiamas, turi būti keliama šita idėja per ateinantį pusmetį. Dėkuoju. Kas e, norėtų atsakyti į tos klausimus pirmas? Prašom, ponas Bilover. Ja, prvi, zahvaljujem se. Dėkuoju. Ačiū už užduotus klausimus, jie tikrai labai konstruktyvūs. Matau, kad labai atidžiai klausėtės mūsų pristatymų. Už, e, už tų klausimų tikrai nemažai. Pabandysiu eilės tvarka atsakyti nuo pono Marinesko. Na, vertinu jūsų atvirumą. Iš tikrųjų, posėdžių vyks e, nemažai. Pirmas klausimas buvo susijęs su E, išmaniaisiais transporto tinklais europiniais. Na, aš jau sakiau, kad tai yra vienas iš svarbiausių prioritetų, kur kalbama apie tarp modalumą. E, tai yra visai Europai, visoms valstybėms narėms, ypač e, naujosioms, vėliau įstojusiams į ES klausimas. Jos nori vystyti infrastruktūrą ir atkurti e, ar prisijungti prie svarbiausių transporto koridorių. Taigi interesas yra bendras, kad 2030-aisiais tie koridoriai tikrai pilnai veiktų. Komisija ir parlamentas turės padaryti viską, ką galime, jog RTET e reglamentas būtų primtas kuo greičiau. Mes su parlamentu tarėmės dėl būsimųjų darybų pradžios datos. Tikimės, kad e, pirmo trilogo data bus e, netrukus nustatyta, kai dėl oro transporto klausimų daug. Jos uždavė e, ponas Marinesko, ponas Ertogal, ponas e, Kaf, ponas Ros. Buvo kalbama apie bendrą Europos dangų, e, oro transporto keliaivių teises. Na ir nenorėčiau čia dalinti tuščių pažadų. Negaliu kol kas paminėti jokių tikslių datų, nes nemėgstu žadėti tuščiai. Galiu pasakyti tik tie, kad stengsime iš visų jėgų išspręsti problemą, kuri neišsprendžiama jau daug metų. Tikėsime jūsų indėlio kaip parlamento narių, tačiau aišku, pirmą žingsnį turi žengti Europos komisija. E, gruodį vyko sustikimas taryboje ir matėme, kad egzistuoja skirtumų tarp valstybių narių pozicijų. Būtent dėl to mm, pristatydami savo prioritetus, sieksime, kad kai kurie reglamentai būtų peržiūrėti. Komisijos siūlymas yra 2013 metų. Tuo tarpu žinome, kaip kasmet auga oro transporto mastai, kaip vystosi technologijos, jos tobulėja nuolatos. Visi žinome, e, su kokiais oro transportos e, kamščiais susidūrėma. CO2 išmetalai kita svarbi problema. Mes puikiai tai suvokiame. Džiaugiamės žaliojo kursų siūlymu, į kurį pateikė Europos komisija. Nes e, tikslas svarbiausias to žaliojo kurso yra pasiekti kad įvyktų teigiami pasikeitimai oro ir sausumos transporto srityje. Nes be kita ko norima didelę dalį kelių transporto perkelti į geležinkelį. Kalbant apie bendrą Europos dangų, apie šią iniciatyvą, mums Jau buvo perduoti kai kurie signalai iš Europos komisijos. Mes pradėsime darybas su valstybėmis narėmis. Ir manau, kad pažangos siekti reikia jau dabar. Tai yra būtina šiuo sudėtingu klausimu. Kai dėl kitų klausimų. Pono Kampo Menėse norėčiau pasakyti štai ką mes žinome jūsų paminėtą problemą. E, yra prekybos poreikiai, yra ekonominė logika ir kita vertus e, vietos bendruomenė susiduria su problema. Tai yra galimų veiksmų klausimas iš mūsų pusės, bet kita vertus, kaip valstybė valstybei nariai mums teko išspręsti tam tikrus iššūkius susijusius su kaimynais. Visada bandėme rasti bendrą sprendimą, kompromiso sprendimą arba susitarimą. Kai kalbam apie ES lėšas, be abejo, jas reikia panaudoti kuo išmintingiau, kuo naudingiau. Ir manau, kad jeigu kaimyniški santykiai tarp valstybių yra geri, sprendimai atsiras. E, be abejo, jeigu e, prireiktų kažkokios pagalbos, mes turim patirties spręsti panašias problemas ir galėsim jums padėti. Ponas Rus kalbėjo apie žalėjį kursą. Žinome, kokios problemos kamuoja visą pasaulį. E, klimato kaitos poveikis jaučiamas kasdienėme gyvenime. Ta patiria daugelis žmonių, ES taip pat tai patiria. Kroatijoje, pavyzdžiui, irgi susiriame su jūrų potviniais, su ilgalaikėmis sausromis vasarą ar gaisrais. Neverta netesti šio sąrašo. E, Australijoje dabar siautėja gaisrai, E, sniego didžiuliai kiekiai iškrito Kanadoje, Ispanijoje. Ir manau, kad matant visą tai, reikėtų, kad ES pasiūlytų tam tikrą dinamiką, kad problemos spręstųsi ne tik mūsų žemynė, bet ir pasaulyje, kad galėtume įnešti lemiamą indėlį į tuos bendrus veiksmus siekiant pasikeitimų. Nes tie pasikeitimai yra būtini ir kuo greičiau, kadangi laiko nebeturim labai daug. Dėl to džiaugiuosi tuo Europos komisijos siūlymu, jį pateikė žalį į kursą. Šio siūlymo svarbiausias dalykas yra susijęs su transportu. Jis bent jau čia bus svarbiausias ir padarys didžiausią poveikį. Tiek siekiant mažinti CO2 išmetalus E, kilęs iš transporto, ar tai būtų jūrų ar sausumos transportas e, ar oro transportas. Būtina siekti, kad didesnė dalis krovinių būtų nukreipta į upes ir geležinkelius ir nebūtų vežami keliais. Būtent dėl to mes ir kalbame apie šias dvi transporto rūšis. Tai yra vidaus vandenys tinkami navigacijai, upės ir e, taip pat geležinkelių transportas, o kai dėl motorinių transporto priemonių būtina nuo dabartinio kūro pereiti prie kitų kūro rūšių. E, ir aš manyčiau, kad visos valstybės turėtų siekti šių tikslų. kai dėl jūrų sektoriaus esame numatę opatiją surenkti neformalų ministrų susitikimą. Norėtume, kad už jūrų reikalus atsakingi ministrai iš atskirų valstybių narių galėtų pasirašyti deklaraciją. Tai būtų savotiškos išvados tarybai, kur būtų nurodytos gairės, kaip šis sektorius turėtų plėtotis Europoje. Visą tai siekiant sumažinti CO2 išmetalų kiekį ir tam, kad šis sektorius taptų konkurencingesnis, netgi pavyzdžių pasauliniu lygiu. Čia aš kalbu pirmiausia apie jūrų sektorių ir laivų statiklas. Galime taip pat, manyčiau, e, pas, imtis ir iniciatyvų sumažinti CO2 išmetalų kiekį, nesuodami į naujas technologijas, pasitelkdami skaitmeninimą. Manau, kad tą deklaraciją pavyks priimti ir patvirtinti. Pone Kontūra, jūs esate iš Graikijos, ar ne? Jūs kalbėjote apie būtinybę tarpusavį numatyti jungti saloms, kad jūs būtų pasiekiamos. Kroatijoje mes turime per tūkstantį salų ir suprantame puikiausiai tuos iššūkius, su kuriais susiduria valstybės, kurios turi panašią situaciją. Mūsų ir jūsų patirtis panaši, kaip ir skandinavų valstybių, kaip Ispanijos. Ir jeigu norime demografinių teigiamų pokyčių salose, kad žmonės neišvyktų iš ten, kad liktų ten gyventi, čia irgi be abejo būtini sprendimai. E, infrastruktūros kūrimas turėtų būti finansuojamas iš ES fondų. Būtina laikytis tų aukštų reikalavimų taikomų šio pavyzdžio investicijoms. E, ar kalbėtume apie poveikį aplinkai, apie tų e, infrastruktūrų ilgamžiškumą, jų tvarumą. Tos infrastruktūros turėtų apimti ir uh, krovos e, stotis e, elektriniams automobiliams ar laivams ir panašiai. Tai turėtų būti susiję su alternatyviomis priemonėmis, kad nebereiktų naudoti tiek to įprastinio kūro. E, elektros energija taip pat turėtų būti gaminama iš atsinaujinančių šaltinių. Tai štai elektros energija, tvarus transportas, tvarus e, iš maisto išteklių naudojimas ir, ganyba, ir gamyba yra tos sudėdamosios dalys, kurios yra svarbios, kur galėtume būti pavyzdžių kitiems. E, tai taip pat padėtų sustabdyti tų salų tuštėjimą. Tai paskatintų jaunus žmonės pasilikti gyventi tose zonose, kurti ten šeimas, vystyti ekonominę veiklą ir kurti darbo vietas. Da. Još imamo... Uh... Oro transporto srityje vėlgi klausimų daug. Jūsų daugelis parodė susidomėjimą šią srityje. Tad būkite tikri, kad mes Dėsime daug pastangų, kad šiais klausimais toliau vyktų darbas. Ir reikia pasakyti, kad Suomijos pirmininkavimo metu buvo imtasi iniciatyvų e, išspręsti tuos klausimus, kurie buvo blokuojami daug metų, tai mes ketiname elgtis taip pat, stengtis, kad tie klausimai būtų išspręsti. Mes remiamės vienu iš tų dokumentų, kur kalbama apie komisijos atliktą studiją e, dėl oro transporto keleivių teisių. Mes nuolatos diskutuojame šiais klausimais su valstybėmis narimis, esame užmesgę tam tikrus kontaktus, norėtume taryboje pasiekti kompromiso šiuo klausimu. Tai būtų puikus dalykas. Ir norėtume, kad atsirastų, jei įmanoma, bendras požiūris Žinau, e, kiek prie tų pačių tikslų žmonės deda pastangų, konkrečiai ponas Marinės, kur tikiuosi, kad tų pasakų dėka mums pavyks. Ačiū. Dėkuoju ponui Matusis, čia, kuris kalbėjo apie turizmą. konstruktivnim raspravama gospodinu Marinesku. Dėkoju ponui Marinesku, ponui Kontūra ponė kontūra tiksliau, ir kitiems Europos parlamento nariams už užduotus klausimus. Visuose tuose klausimuose lyg raudona linija dėkėsi e, tas toksai visų minimas aspektas busimoji daugiametė finansinė problema, e, programa, atsiprašau. E, būtina numatyti priemonių, kurios išteklių, kurie būtų skirti uh, tvariam turizmo vystimui. Taryba nepateikė tokių siūlymų konkrečiai, bet rei, buvo pasiūlyta parama turizmo sektoriaus mažoms ir jūtinėms įmonėms, taikant bendrosios rinkos vėrės programas. Tokia yra situacija dabar. Mes norėtume, kad balandžio 26-28 įvyktų diskusija Dubrovnikė. E, visi turizmo reikalų ministrai, tikiuosi, prims mūsų kvietimą ir atvyks toje diskusijose dalyvauti. Mes kaip tik ir turėsim galimybę aptarti, kaip geriau e, turizmą propaguoti, kaip geriau jį vystyti. Aišku, kartu su ponė Kontūra mes esame diskutavę ir ne kartą įvairiuose forumuose. Ačiū poniai Kontūra už jos indėlį į diskusiją turizmo tema. Ypač kalbant apie e, kaimiškasias vietovės ir jų vystimą. Daug bendrų iniciatyvų buvo tokių, kur dalyvavome kartu. Aš manau, kad jų bus ir ateityje. E, ministrui balandžio pabaigoje bus pateiktos tos iniciatyvos ir jos atsidurs uh, gegužės mėnesio dokumente, kuris bus parengtas. Aš pats diskusijoje dalyvausiu. Turizmas tikrai labai svarbus kaimo vietovių plėtrai. Tai svarbu, kuriant ryšius su kitais sektoriais, tokiais kaip žemės ūkis, kaip plėtojant paslaugas įvairias ir pasiūlą tuose regionuose. E, svarbu suprasti, kad turizmas yra labai svarbi ekonominės veiklos rytis Europoje, kaip aš jau tą ir sakiau savo įvadinėme pasisakymę. Ir norėčiau Kroatijos atvejį čia paminėti. 20 e, procentų mūsų BVP yra gaunama iš turizmo srities. Manau, kad visose valstybėse narėse turizmas yra, jeigu netoks to svarbus, tai bent labai svarbus. Taigi turizmas mums yra reikalinga ekonominė veikla. Akivaizdu tai, kad Europos parlamentas pripažįsta šio sektoriaus svarbą, nes ir tą matėme konkrečiai, kaip aptariamas Tomas Cook atvejis. Reikalingi yra mechanizmai, kurie turėtų padėti tinkamai reaguoti panašiais atvejais. Ar kalbėtume apie transporto sektorių, ar apie gaivalinę kokią nelaimę, ar klimato kaitos sukeltą nelaimę ar problemą transporto sektoriui. E, turizmo sektorius yra tas, kur dirba labai daug žmonių, būtent jau vien dėl to verta jo rūpintis. Pavyzdžiui, Kroatijoje turizmas labiausiai yra paplitęs salose. Ir čia vėlgi yra matoma būtinybė geriau tas salas tarpusavį sujungti, susijęti, kad žmonės galėtų greitai nukeliauti į salas, kad siūlomos kryptis būtų patrauklesnės. tam, kad būtų galima pasiūlą išplėsti, kad jie apimtų ne tik turistinį laikotarpį, kad tai apimtų ir iš pirmo žvilgsnio nelabai patrauklės zonas. Svarbu, kad vietos bendruomenės būtų patenkintos tos, tais turizmo veiklos vaisiais. Tvarus turizmas turėtų padėti suinteresuotoms bendruomenėms e, labiau savo pasiūlą e, pagerinti Svarbu, kad tos bendruomenės pačios e, labiau nepriklausomai spręstų, kaip norėtų formuoti tą savo pasiūlą, bendradarbiaudami su e, mažom ir vidutiniam įmonėm, su verslininkais. Visą tai tam taip pat, kad gerėtų vietos bendruomenės kasdienis gyvenimas. Dėkoju ir ypač poniai Kontūras. Ji yra seniai man pažįstama kolegė, bičiulė, tikiuosi, kad ir toliau dirbsime kartu, e, gerindami turizmo srities padėtį. Ačiū. Ačiū, tai buvo pirmas atsakymų ratas, o dabar periname prie antro klausimų rato. Dabar kiekvienam pasisakančiam nariui suteiksiu dvi minutės pateikti komentarui ar užduoti klausimui. Pirmiausiai ponas Delė, nuo pato ponas Flago. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū Kroatijos atstovams už tai, kad čia atvyko. Žinau, kad plėtros politika yra vienas iš pagrindinių jūsų pirmininkavimo aspektų. Numatytas viršūnių susitikimas gegužės mėnesį. Bet apskritai kalbant apie politiką užsienio santykių srityje, kaip jūs įtrauksite Vakarų Balkanų šalis? neatitinkamos projektus, kaip antai TNT. Žinau, kad yra parengto, parengti atitinkami žemėlapiai, tačiau yra atitinkamos takoskiros. Ir taip pat kalbu apie neseniai įkurtą transporto bendryją. Tai yra tokia bendroji įmonė tarp komisijos ir minėtų šalių. Ir dabar ne tiek kalbu apie infrastruktūros problemas su Vakarų Balkanų šalimis, aš kalbu apie muitinių procedūras pirmiausiai, nes kartais matome kilometrus besidriekiančių vilkikų abiejose sienos pusėse, Tai aišku, sąlygoje daug taršos, vėlavimus, Tai nėra labai palankios darbo sąlygos vartuo, e, vairuotojams. Ir aišku, kad tuo nebus pasitarnaujama tom pastangom, kurios bus dedamos pagal žaliai kursą. Tad e, ko galite imti šioje srityje? Ponas Flėgo, o po to Mantela Dagilar. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausiai, norėčiau taip pat ir aš su jumis abiem pasisveikinti su kolegomis, jums ir apskritai Kroatijai, pirmininkaujant per ateinantį pusmetį, linkiu kuo didžiausios sėkmės. Norėčiau patarti Jums vieną dalyką, ponė Bilaver, ir užduoti klausimą. Mes e, girdėjome daug apie jungiančią Europą, tačiau tai yra susijęs su netolygumais Europoje. Mes matome, kad rytų Europa atsilieka ir nereikia būti išminčiumi, kad suprastum, kokia yra situacija susisiekimo srityje, ypač geležinkelio transporte kaip situacija skiriasi rytų Europoje bei vakarų Europoje. Viena Briuselis Paimkime šį maršrutą. Kartais e, kelionė geležinkeliu yra nepaprastai ilga tai aišku susiję ir su traukiniu vidutiniu greičiu, bet svarbu yra štai kas. Dėl tos ilgos kelionių trukmės geležinkeliais turistai rinksis mašinas. Taršias, brangesnės neekologiškas. Vakar mes susipažinome su statistiniais mirtingumo duomenimis sausumos keliuose. Rytų Europoje mirčių yra daugiausiai. Turėsime peržiūrėti Europos transporto koridorius. Prašyčiau būti aktyviai šioje srityje ir greitai reaguoti, kad nešvaistytumėm laiko. Ir kadangi palankiai vertinote žalėjį kursą, Kroatijoje tik tai 1,3 atsinaujinančių išteklių yra panaudojama. Jis yra viena iš paskutinių Europos šalių šioje srityje. Tai kaip mes pasieksime 40 procentų 30 metais? Taip pat, ponia Matušič, jums klausimas. Prieš porą mėnesių buvo atliktas tyrimas apie pernelyg intensyvų turizmą ir tai yra problema, su kuria susiduria Kroatijos ir apskritai Europos miestai. Žinome, e, kad tie, kurie dirba viešajame sektorija, pavyzdžiui, Londone, gauna didžiausius atlyginimus dėl atitinkamų sąnaudų ir galbūt tai yra susiję ir su daugiametė finansinė programa, tad norėčiau atkreipti dėmesį į situaciją pakrančių regionuose. Apjungti labiau nutolusią šalis su pagrindiniais Europos keliais bus labai svarbus tinkslas. Matero Dagilar ir pato kitas kolega kalbėjęs. Senhor Presidente, cumprimentar ambos secretários por estarem eh, aqui presentes e pela. Dėkuoju eh, valstybės sekretoriui už dalyvavimuose posėdėje eh, ir už pirmininkavimo tikslų pristatymą. Matau, kad jūsų tikslai ambicingi ir manau, kad jums pavyks juos pasiekti. Tačiau tam, kad juos pasiektumėte, reikės imtis konkrečių veiksmų ir mes norėtume taip pat e, konkretesnių e, komentarų dėl to, kaip jūs patieksite tų e, tikslų e, infrastruktūrų srityje, e, kitose e, transporto sektoriuose, pavyzdžiui, aspektas susijęs su nutolusiais regionais ir salomis, čia iškyla ir tam tikrų teisinio pobūdžio aspektų. E, Taip pat norime konkrečiai e, žinoti, kaip konkrečiai pasireikš jūsų veiksmai transporto ir turizmo sektoriuose, siekiant įgyventi žaliai kursą. Nes e, tie veiksmai iš tikrųjų galės turėti pakankamai didelės reikšmės ir ypač nutolusiems regionams ar e, saloms. Labai uh, Svarbu e, taip pat akcentuoti, jog turizmas yra horizontalus sektorius. Pastaraisiais metais e, Europos e, parlamentas yra daug diskutavęs šituo klausimu ir akcentavome, kokie yra mūsų pagrindiniai tikslai ir siek, kad siekiame tvaraus turizmo. Tam reikia, aišku, atskiros biudžeto eilutės. Uh, E, turizmui. Parlamentas yra nekarta pasakęs šituo klausimu ir e, tie 300 milijonų, kurių prašo parlamentas, yra būtini. Kol kas jūs dar aiškiai nepasakėte, ką apie tai galvojate. Ir uh, Ar jūsų nuomonė iš tikrųjų yra įmanoma kitoje, kitoje DFP numatyti atskirą biudžeto eilutę e, turizmui, nes e, pirmininkant Suomijai tai nebuvo padaryta. Ar e, galime tikėtis iš jūsų, kaip pirmininkančios valstybės, kad jūs tai padarysite ir kad kartu su e, e, struktūriniais fondais bus įmamasi konkrečių e, veiksmų kad turizmo tvarumas būtų užtikrinamas. Taip pat e, dėl mažų ir vidutinių įmonių, kurios e, turizmo sektoriuje e, sudaro didžiąją dalį įmonių, tai turi būti atsižvelgiama į jas taip pat. Turime taip pat atsižvelgti ir į tai, kad būtina turėti bendrą holistinį požiūrių siekiant e, keisti padėtį jūros transporto srityje ir aviacijoje. Aš e, norėčiau taip pat, e, kad jūs padarytumėte viską, ką įmanoma ir kad bandytumėte įtikinti komisiją, jog DFP reikia atskiros eilutės turizmui, nes e, veikdami kartu, parlamentas ir e, kartu su jumis e, galbūt mes galėtume pasiekti tą, tą tikslą, o tai padės mums užtikrinti tvarumą. Dabar ponas Ertug. Dėkuoju. Visų pirma, ko geriausios kloties jūsų pirmininkavimui. Linkime jums sėkmingo pirmininkavimo ir iš tikrųjų jūs galite tikėti, galite tikėtis e, e, pažangos siekiančios mūsų frakcijos paramos. Kalbant apie sustarimus aviacijos rytyje, tai jūsų e, atsakymas buvo pakankamai ilgas, tačiau nepakankamai mūsų nuomonė, atvirai tariant, turiningas. Kokių susitarimų mes galime tikėtis šioje srityje ir ar jūs esate parengę strategiją E, šios sektoriaus, nes valstybės narės bando stabdyti šią procesą šiame sektoriuje. Ponas Newton Don, o paskui pana Bilbao. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju pirmininkaučios valstybės atstovams taip pat už e, prioritėtų pristatymą. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl tvarkos taryboje. Parlamentas atstovauja piliečiams, parlamentas dirba absoliučiai skaidriai, atvirai, visi gali klausytis mūsų diskusijų, mes viską skelbėme, skelbėme savo posėdžių protokolus, taip pat internetu galima klausytis mūsų posėdžių, tačiau taryboje e, visa tai vyksta ne taip skaidriai. Aš e, kaip e, E, Britas nori pasakyti, jog iš tikrųjų mes dabar mokam labai didelę kainą e, šitų dalykų e, kaip, kaip valstybė. Tačiau ar jūs užtikrinsite būtiną, būtiną skaidrumą tam, kad visi žinotų, kas vyksta taryboje, nes dabar padėtis yra nepatenkinama šituo požiūriu. Ir ar, ar piliečiai gali žinoti, ar buvo balsuojama, kokia dauguma buvo priimtas sprendimas. Uh, Ir kalbant apie transportą ir turizmą, tai e, jūs e, taip pat e, galite labiau akcentuoti savo sėkmę, būdami skaidresni, bet mano klausimas, kodėl taryba nesusirenka į viešus posėdžius ir kodėl neinformuoja piliečių apie tai, ką daro. Dėkoju, ponė Bilbao. Dabar. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju pirmininkančiai Kroatijai ir jūs atstovams. Iki šiol turėjau dalyvauti žuvininkystės komiteto posėdėje, tad pavėlavau į šį posėdį. Kalbant apie žalį kursą, visi mes e, pritarėme tam, kad e, jisai turi būti įgyvendinamas, kad turi būti sprendžiamos aplinkosaugos problemos, tačiau Mm, šitie dalykai yra blokuojami valstybių narių taryboje. Toliau dėl FTT e, e, projekto, kuris vis dar nėra įgyvendinamas. Ir e, vis daugiau CO2 iš metalų yra ir ypač pasienio zonose, iš, iš sunkvežimių. Ir vis dar uh, nepasiekėme neutralumo e, šio transporto e, srityje. Toliau projektas Galilėjo projektas nebuvo iki galo įgyvendinamas. E, ką jūs numatote daryti, kad būtų pasistumėta į priekį šiuose srityse? kad e, būtų gal galia žengtas žingsnis, leidžiantis mums pasiekti ir matytų tikslų, nes mes elgiamės veidmainiškai nuo ryto iki vakaro, kalbame apie žalę į kursą, apie tvarumą, apie skaitmeninio sektoriaus svarbą ir apie įvairius projektus, kurie padėtų daryti pažangą, tačiau visi šitie dalykai yra blokuojami valstybių narių. Turime aiškiai pasakyti, kur reikalai stringa. Tad ar taryba iš tikrųjų yra pasirengusi daryti konkrečią parangą ar ne šitais e, aspektais, nes e, mes kaip parlamentas taip pat turime e, vaidinti savo vaidmenį ir, ir turime būti pakankamai kritiški. Dėl turizmo jūs visiškai teisūs. Iki 30 metų turizmo augimas e, gali būti pakankamai didelis e, ir dėl to e, kils pakankamai daug iššūkių ir tokių turistų srautų negalės priimti esamos infrastruktūros. Jūs numatote, siekdami tvaraus turizmo, tam tikrus veiksmus ir numatą renkti konferenciją šito klausimu. E, mūsų regionams ypač e, svarbu, kad šitie klausimai būtų sprendžiami, pavyzdžiui, Baskų e, regionai. Mes esame prieėmę turizmo kodeksą ir visos šių sektoriaus institucijos įsipareigojo jį prieimus siekti aplinkosaugos požiūrių tvaraus e, e, turizmo, nes e, aplinkosauginis tvarumas, taip pat socialinis ir ekonominis tvarumas yra esminės svarbos klausimai ir turime taip pat atsižvelgti į turizmo modelio pobūdį bei atsakomybę, ypač regioninių lygmenių. Ponas Rikė, paskui ponė Taler. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkoju Kroatijos ministrams. Jūs sakėte, jog jūsų pagrindinis prioritetas šios kadencijos metu yra susijęs su transeuropiniais tinklais, e, išma, išmanieji TNT ir TRNT. Aš esu pranešėjęs e, abiejais šitais e, klausimais su ponu Marinėsku kartu, tad aš pritariu Jums, kad e, siekiant e, užbaigti vidaus rinkos kūrimą, e, prekių ir keleivių pervežimo srityje, siekiant užtikrinti ekonomikos augimą, siekiant įgyvendinti žaliai kursą. Šitie dalykai yra mums esminės svarbos ir norėčiau daugiau jūsų komentarų apie tai, kokie realūs jūsų prioritetai šiais klausimais. Taryba iš principo nieko konkretaus e, nesiūlo ir todėl aš e, norėčiau paklausti, ar nebūtų tikslinga surenkti trilogą. Trilogą šitais klausimais su e, taryba. Tas trilogas prasidėtų esant labai sunkioms sąlygoms. Ar jūs manote, kad yra vis dėlto E, galimybių pasiekti susitarimą. Mes žinome, kad pozicijos yra labai skirtingos valstybių, nes Europoje siekiant gyventi investicinį projektą reikia bent jau aštuonių metų ir e, sąnaudos per tą laiką dėl įvairių administracinių aspektų ir jų sudėtingumo smarkiai išauga. Ir e, dėl to, aišku, būna problemų ir būna daug nusivylimų, ypač turint omenyje, kad e, labai sunku yra daryti su taryba tais klausimais. Jūs minėjote aviacijos sektorių ir, aišku, dėl breksito ir dėl e, dėl Gibraltaro, čia iškyla kai kurių komplikacijų. Aš nieko negirdėjau jūs sakant dėl vieno teisėkuros pasiūlymo, kuris yra įstrygęs jau gal septynerius metus. Ir reikėtų grįžti prie jo nagrinėjimo vis dėlto. Ir paskutinis klausimas, turizmo klausimų, ponė ministrė, kaip yra įmanoma, kad nes jūs minėjote, kad turizmas, e, turizmui tenka 10 procentų BVP ir turizmas yra įrašytas į sutartis kaip e, Europos ligmens prerogatyva, ta, tačiau ES biudžete nėra atskiros e, eilutės. Tad kaip, kodėl yra tokia padėtis ir kodėl taryba yra tokia akla šituo požiūriu? Dėkuoju. Dabar Taler. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū svečiams už e, pristatymą. Dėl transeuropinių tinklų jūsų mintis mane labai sudomino. Svarbu tikrai sujungti mūsų žemyną. Trilijonas e, eurų buvo numatyta įvairioms programoms. Didžiulė užduotis. Mm, tai čia yra tas palikimas, dėl kurio reikia kautis dar. Man džiugu, kad jūs šią temą dedate didelės pastangas. E, labai svarbu, kad TNT e, klausimas būtų baigtas nagrinėti. Aš esu šio komiteto narė ir pasakyčiau, kad būčiau laiminga, jeigu taip įvyktų, nes TNT e, galima pasinaudoti tam, kad būtų išspręstos svarbios įvairių šalių problemos, pavyzdžiui, vakarų Austrijoje. Uh, kokios didžiausios kliūtis yra taryboje, gal galėtume tuo komentuoti dėl TNT e, klausimo. Kai, kas jums atrodo svarbiausia, jeigu savo požiūrį išdėstumėte iš šį klausimą? Ačiū, ponė Taler. Kolega Julijai. Dėkoju, pirmininkė. Um, atsiprašau, kad pavėlavau į posėdžio pradžią. Aš specialiai atvykau į Briuselį tam, kad dalyvaučiau šiame posėdėje, nes po pietų turėsiu dalyvauti posėdėje Madride kartu su valstybės sekretoriais. Norėčiau pakviesti jūs įvertinti porą dalykų Ne visos valstybės narės žino, kad kas pusę metų, kaip ir minkamčios valstybės ruošiasi tiems įgaliojimams, e, yra įmanoma turizmą įtraukti į vairias programas. Paprastai sunku yra tai padaryti. O pirmininkaujantį Kroatiją dabar jau dviejus, dviejus metus dirba tam, kad pasiektų, kad turizmas sulauktų deramo dėmesio. Tad e, tie pusė metų bus svarbiausias laikotarpis. Ir kolegos e, turėtų tikrai padrasinti visų valstybių narių atstovus Briuselėje. E, linkime jums sėkmingo pirmininkavimo. Ačiū už jūsų pastangas, gerbiamas Frano. Ir dabar keletas specifinių dalykų Paminėjote tai, bet to paminėjimo negana, reikia vykdyti lobistinę veiklą. Tai yra tvaraus turizmo biudžeto eilutė daugiametėje finansinėje programoje. E, Pirmininkaučiai Kruatijai reikės mūsų paramo šio klausimu, nes kai kurios vyriausybės nebus pasirengusios tokios iniciatyvos paremti. Reikės paramos taryboje ir reikės įtikinti Europos komisiją, nes ši irgi nelabai palankiai žiūri į šią biudžeto eilutę, iš tą siūlymą palankiai žiūri tik Europos parlamentas. Dėrėsimės dėl to su valstybės sekretoriumi, kadangi bus e, balandžio mėnesio vadovų susitikimas, bus neformalių posėdžių, turėsim tam galimybę. Taip pat paminėjote rinkodaros bendrus, bendras pastangas. Ar galėtumėte detaliau tai pakomentuoti, nes kai kurie iš kolegų gal ne visai gerai supranta, kas turima omenyje. Ir sėkmingo jums darbo. Ačiū, sako pirmininkas, ponas Haider pasisakys. O paskui ponė Tipani Kunberg. Ačiū pirmininkė, gerbiami poniai valstybės sekretoriai, taip pat ar aš linkiu Jums viso ko geriausio pirmininkaujant, norėčiau užduoti tris klausimus. Mm, turėjau dalyvauti balsavime tarptautinės prekybos komitete, galbūt ne viską išgirdau ir galbūt mano klausimai pasikartos. Uh, Dėl eurovinietės Luksemburgas ir Niderlandai susitarė dėl eurovinietės įvedimo sunkiesiams krovininiams automobiliams, bet e, yra planuojama galbūt išplėsti eurovinietę apimant visą Europą. Ar Kroatija būtų suinteresuota savo pirmininkavimo metu, pavyzdžiui, įtraukti į euro vinietę ir lengvuosius automobilius. Man labiau patiktų, jeigu tokių planų neturėtumėte, bet norėčiau, kad su jais supažintumėte. Toliau antras dalykas dėl remėjų. Kol kas Kroatija nėra paskelbusi savo pirmininkavimo išsamaus remėjų sąrašo. Nieko čia tokio, bet galbūt jau dabar galėtumėte pasakyti Ar yra tokių rėmėjų, kurie būtų susiję su transeuropiniais tinklais arba su Eurovinietė? Ir trečias klausimas, vis dar transeuropinio transporto tinklo tema. Tai yra nepaprastai svarbus prioritetas Europai, ypač turint galvoje apjungimą ir sujungimą su nutolusiais regionais, Aš esu iš viršutinės Austrijos. Ir man labai svarbu, kad būtų įtrauktos atitinkamos ašys, transporto ašys. Aš suprantu, kad galbūt mano klausimas yra pernelik detalus, bet gal tiesiog vertinkite jį kaip tokį pasiūlymą. Ar matytumėte galimybę įtraukti viršutinės Austrijos atitinkamą e, transporto ašį į savo pirmininkavimo laikotarpį? Dėkoju, ponė Depan de Grundenberg ir po to ponė Armon. Pirmininkė, ponė Bilaver ir ponė Matušič. Aš džiaugiuosi, kad čia mums pristatėte savo programą. Norėčiau užduoti du klausimus. Mes, žalieji, norėtumėm jūs remti, nagrinėjant klausimus susijusius su geležinkeliais keliaujančių keleivių teisėmis. Jūsų abi paminėtos temos - tiek daugia rūšiškumas, perimas prie geležinkelio, o taip pat ir tvarus turizmas yra nepaprastai aktualios. Nes tik tai tuomet, kai piliečiai jausis, jog į juos rimtai žiūrima, jeigu jie e, jaus, kad Europa gina jų kaip geležinkeliais keliaujančių keliaivių teisės, jeigu bus aiškiai išsiusta tokia žinia. kad es laikosi rimto požiūrio, pavyzdžiui, kai neatvažiuoja traukiniai kad būtų išduodami atitinkami vadinamieji tranzito bilietai. Tai yra nepaprastai svarbus klausimai mums. Tai taip pat yra susiję ir su turizmu bei naujomis transporto formomis, kaip antai galimybė e, keliauti traukinyje pasiemus dviratį. Tad e, kaip jūs norėtumėte tą pusiausvyrą užtikrinti viena vertus tarp nepaliestų regionų, išsaugant jų bioįvairovę ir kita vertus noro plėsti turizmą ir leisti žmonėms į tuos regionus vykti. Tai yra prieštaravimas, kai kurios, pavyzdžiui, e, pakrančių vietos yra labai apstatytos, perpildytos, tuo tarpu kitos vietos tik tai pradėjo vystytis ir mes, žalieji, labai norėtumėm juos remti įgyventinant tvaraus turizmo politiką, norėtumėm, kad visa ES e, šio požiūrio laikytųsi tvaraus požiūrio Nes jeigu mes e, plėsime turizmą į nepaliestas vietas, tai turime suprasti, kad jų irgi nebegalėsime apsaugoti kaip iki šiol. Toliau Klotil Darmon, prašom. Paskutinė. Taigi, tas naujas susitarimas, tas žalėsis kursas atsirado iš plataus užmojo tokio. Ir šiandien mums nepavyksta pasiekti tų tikslų, kuriuos esame seniau nusistatę. Pavyzdys. Pavyzdžiui, kūrėme infrastruktūrą transeuropinių tinklų. Vokietijoje ir Švedijoje buvo numatytos stambios investicijų programos nacionalinių lygmenių. Buvo nu, nuspręsta investuoti į geležinkelį abi valstybės buvo priverstos biudžeto skirimus sumažinti dėl kilusių problemų, nes Vokietijoje nepakankamai inžinierių pasirodo yra, kad būtų galima suplanuoti viską, kas buvo numatyta, buvo įkurti į e, delokalizuoti inžinierių tinklai sukurti e, Rumunijoje, Švedijojegi. E, panašios problemos iškilo. Prancūzijoje iššūkis yra susijęs su leidimų uždavimu E, tiems projektams ambiems sunku būti gyvendinamiems. Rumunijoje ir Kroatijoje jums situacija tarp pat žinoma. Rumunijoje nepavyksta įgyvendinti geležinkelių infrastruktūros projektų, įsisavinti skirtų lėšų. Milijardas e, eurų taip ir liko ant stalo, nepanaudotas. Tad e, galbūt reikėtų panaudoti Europos paramą įgyvendinant tą naują sustarimą, nes, pažiūrėjau, Amerikoje tai buvo, jie įkūrė federalinį tokį padalinį, nes e, siekiai dideli, didžiuliai. Problemos dėl įgyvendinimo iškils. Manoma, kad jeigu jau buvo paskirtas biudžetas, priimtas sprendimas, viskas įvyks savaime. Ne, reikia daug stipresnės paramos. Aš dar kartą noriu pabrėžti tai, ką sakė ponas Rikė būtina turėti bendrą tam tikrą centrą, struktūrą, kad įgyvendinimo problemos būtų kūruojamos. O jų yra ne tik rytų Europoje, bet ir vakarų Europoje, kai kalbam apie šio pobūdžio ir šio masto projektus. Dėkui. Merci, uh, Madame Lacote. Ačiū. Ačiū, kolegijai. Mm, eh, Fakt. Aš ir pats norėčiau užduoti klausimą. Esu bendro Europos dangaus šešėlinės pranešėjas ir jau Metų metus mes matome blokadą, niekaip neišsijudiname dėl tarybos. Pasaulis tarsi sukasi toliau, bet mūsų teisėkuros pasiūlymai nejuda iš vietos. Ar pirmininkaujant Kroatijai ieškosite būdų pašalinti šią blokadą taryboje? ir norėčiau paprašyti įtraukti ir parlamentą. Mes savo parlamentinę poziciją patvirtinome ir esame pasirengę taikant greitą procedūrą daryti pažangą bendro Europos dangaus projekte. Mes visi kalbame apie žalį kursą ir apie tai, kaip svarbu e, mažinti CO2 išmetimus. Tad mes kalbame apie temą, kurią tarsi tik tai reikia čiupti už ragų ir greitai matyti rezultatus. Norėčiau paprašyti jūsų, tęskite darbą, siekite naujos pozicijos tarp tarybos ir komisijos tam, kad kartu galėtumėm pradėti trišalį, trišalės darybas, tam, kad būtų rezultatų toje temoje, kur iš esmės viskas jau yra aptarta, tik tai reikia imtis veiksmų. O dabar suteiksiu Jums galimybę atsakyti klausimus. Pone Bilaver, Jūs pirmas prašom. Dėkuoju. Man atrodo, kad e, gavau daugiau klausimų nei kolega dirbantis transporto srityje, tad pradėsiu. Dirbantis turizmo srityje, tad pradėsiu nuo transporto. Labai džiaugiuosi, kad tiek daug klausimų uždavėte. Ir man akivaizdu, kad bendradarbiaudami galėtumėm daug pasiekti. Aš suskirstysiu jūsų klausimus į atskiras kategorijas. Aš Jums pateikiau prioritetų prezentaciją, atsakiau į pirmuosius klausimus, o dabar pasistengsiu kalbėti labai konkrečiai ir glaustai, tam, kad susidarytumėt aišku veiksmą, kokių tikslų, aišku vaizdą, kokių tikslų siekiame savo pirmininkavimo metu. Bendras Europos dangus, keleivių teisės, daug klausimų buvo užduota dėl šios temos bendras požiūris. Lėktuvais keliaujančių keliaivių teisų srityje yra siektinas, mes to norime. Savo pirmininkavimo metu mes neturime 20 ar 30 prioritetų. Mes norime susitelkti ties įmanomais dalykais, kuriuos įmanoma pasiekti. Be kita ko, apsistojome ir ties oro transporto keleivių teisėmis. Dėl bendro Europos dangaus, tai dabar jau yra kamolys komisijos pusėje. Mes nuolat palaikome dialogą su komisija. Ir maždaug po mėnesio Komisija dar kartą pateiks naują pasiūlymą ir tuomet imsimės darbo su valstybėmis narėmis. Trečias dalykas susijęs su transportu yra susitarimai su Ukraina, Tunisu ir Armėnija. Mes norėtumėm, kad jie būtų patvirtinti per ateinančius šešis mėnesius kai dėl vadinamųjų slotų jie yra svarstomi su Europos komisija ir galvojame, kad komisija taip pat ir šioje srityje pateiks galutinį pasiūlymą tiek dėl oro susisiekimo. Antra klausimų kategorija susijusi su tent koridoriais ir su išsameisiais transporto tiklais, atsiprašau, išmaniaisiais Mes kalbame apie Rytų Europą, apie Vakarų Balkanus, apskritai ne tik apie šiuos regionus kalbame, mes kalbame apie visą Europos regiono konkurencingumą. Tad jo siekiant mums reikalinga apjungta transporto tinklų sistema, veiksminga. Mes kalbame apie pagrindinius koridorius, o taip pat ir kalbame apie tinklo plėtimą. Mes e, susitelksime darbdami su pagrindiniais TNT koridoriais ir organizuojame Šivanike gegužės mėnesį e, aukščiausio lygio susitikimą. Kviečiu jūs visus, visas suinteresuotas šalis teikti pasiūlymus Mes suprantame, kad viskas nėra taip jau lengva, kad darbas ko gero baigsis tik tai 23 metais, tačiau norėtumėm padėti tvirtus pamatus, kad tolesnis darbas galėtų jais remtis pagrindinių koridorių kontekste. Dabar dėl įvairių pasiūlymo priepties. Mes puikiai suprantame, kokia yra tarybos, kokia parlamento pozicija. Bet skirtumų yra ir e, dėl kitų dosie ir vis tiek yra pasiekiamas e, susitarimas. Tad e, aš manau, kad mums ir jums dadant pastangas pasieksime gerą sprendimą, kuris visus tenkins. Ponas Delija klausė, kaip apjungsime naujas valstybės narės, Vakarų Balkano šalis ir atokesnės šalis pietričiuose. Dėl to mes siūlome naująjį Adrijos ir Jonijos koridorių. Buvo užduotas klausimas apie Austriją. Yra Jau pasirašyta iniciatyva tarp Austrijos, Slovenijos, Kroatijos ir Serbijos dėl naujo koridoriaus vakarų Alpių ir vakarų Balkanų koridorių. Jisai apjungs Europos vakarus su Europos pietričiais ir atitinkamai paskatins šių regionų raidą. Buvo klausimų užduotų dėl žaliojo kurso, dėl poveikio aplinkai. Naujo koridoriaus atsiradimas Via Karpatija, apjungiančio visą rytų Europą, reikš dabartinio koridoriaus išplėtimą. Europos Sąjunga gali numatyti atitinkamą finansavimą. Be kita ko ir siekiant įtvirtinti daugiau rūšį transportą, mažinant išmetalus, o taip pat ir paverčiant ekonomiką ne vien tik Europoje, bet visame pasaulyje veiksmingesnė. Tad reikia investuoti į uostus, ypač krovinių uostus, į e, vidaus vandenų infrastruktūrą. Be jokios abejonės mes prisidėsime prie to, nes e, nors ir esame nauja valstybė narė, bet kaip jūrinė valstybė turime sukaupę patirties. Istrijos prefektas ir su juo susijęs klausimas. Šiame regione CO2 emisijos yra tokios pačios kaip ir kituose Kroatijos rajonuose, bet vis tiek labai džiaugiuosi, kad domitės šiuo regionu. Būdanama nauja valstybė narė, Kroatija yra jau parengusi daugiau nei vieno milijardo eurų investicijų planą. numatant dar vieną papildomą milijardą, turint galvoje dabar vykstančias dėrybas. Mūsų netenkina dabartiniai CO2 lygiai, tačiau siekiant investuoti į transportą, norime įdėti savo indėlį europinių lygių. Mes visai neseniai prisijungėme prie ES ir suprantame, kad yra, e, kaip ten bebūtų, sunkumų valstybėms gaunant ES paramą, bet dėsime visas pastangas. Dabar dėl deklaracijos, dėl dekarbonizavimo, dėl investicijų apimčių didinimo, siekiant apsaugoti jūrų aplinką nustatant sritis, kuriuose daugiau tų investicijų reikia. Mes kalbame apie taršą jūro aplinkoje iš laivų. O 2017 m. valetos dokumentas yra geras įdirbis, mes juo remsimės. ir lauksime naujo pasiūlymo šioje srityje pagal žalįjį kursą. Investicijos į infrastruktūrą, kelių apjungimas, geležinkelių maršrutų apjungimas, siekiant atsižvelgti į lūkesčius pagal žalėjų kursą. Aišku, kad nebus lengva tą padaryti, bet turime suprasti, kad ES lėšomis finansuojamos investicijos yra kontroliuojamos labai griežtai ir nėra išduodami leidimai investicijoms, jeigu yra nustatomas neigiamas poveikis aplinkai. Dėl to ir atliekami poveikio vertinimai aplinkai. Mes suprantame, kad kartais ne visada viskas būna paprasta, bet vis tiek pritarėme tolesniai raidai šioje srityje. Dėl geležinkeliais keliaujančių piliečių teisių. Priminsiu, kad tarybos bendras požiūris buvo patvirtintas gruodžio mėnesį. Greitai pradėsime diskusijas, tikimės, kad bus pasiektas kompromisas ir kad ši darbo dalis greitai bus užbaigta. Dabar dėl to, kaip dirba taryba, trumpai pakomentuosiu. Nuolat yra komentuojamas tarybos darbas ir valstybių narių atsakomybė. Atsakomybė tenka ne vien tik tai pirmininkaujančiai valstybei, bet visoms valstybėms narėms. Komisija taip pat yra atsakinga. Taip pat ir jūs, kaip e, išrinkti parlamento nariai. Aš e, žinau, kad jūs uh, dirbate parlamente, bet taip pat turite dirbti ir valstybėse narėse. Tik tai taip mes galėsime užtikrinti didesnį uh, skaidrumą. Ir priatersime ES institucijas prie piliečių tų šalių, iš kurių esame kilę. Kroatijos pirmininkavimo pradžioje Reikia pasakyti, kad Kroatija yra atvira plačiai visuomeniai bei žiniasklaidai. Kroatijoje jau įvyko ne viena konferencija, kurioje buvo pristatyti mūsų prioritetai. Mes be jokios abejonės ir toliau teiksime informaciją apie padarytą pažangą, nes esame tam, kad tarnautumėm savo piliečiams. Labai Jums ačiū visiems už klausimus. Aš tikiuosi, kad e, sugebėjau atsakyti ir man pavyko tą padaryti labai konkrečiai. Jeigu ne, tuomet po šio susitikimo galime dvišalių pagrindų pasiaiškinti vieną ar kitą aspektą. Dėkuoju. Tikiuosi, kad pavyks trumpiau atsakyti negu mano kolegai prireikė laiko. E, kai kurios temos kartojasi, tad to, kas jau buvo pasakyta, nebepaliesiu savo atsakymą. Noriu padėkoti už iniciatyvą e, siūlyti tą 300 milijonų eurų biudžeto eilutę. Taryboje neturime dar to patvirtinimu, bet tai dar nereiškia, kad viskas jau baigta. Jūsų parama, kad turizmas būtų labiau matomas rytis, mums labai padėjo. Pabandysime štai ką. Norime, kad po mūsų pirmininkavimų liktų žymė tam tikra to, kad turizmas turėtų geresnę padėtį tarp kitų sričių. Aš kad e, Zagrebe, kai vyks vadovų susitikimas, e, kad diskutuotume apie tą perspektyvą visoms valstybėms, e, kurios galbūt ir nėra narės, nes joms negerai būti tokioje aklojoje zonoje, kai esi e, Europos viduryje, tai yra vakarų Balkanų šalis, jos juolab, kad ketina e, tapti ES narėmis, nes yra valstybės kandidatės. E, su Albanija, pavyzdžiui, vyksta bendradarbiavimas taip pat. Aš manau, kad Zagrebo vadovų sustikimas patvirtins tą perspektyvą. Daug klausimų, kuriuos minėjome, ar tai būtų transporto ar kiti klausimai, yra svarbus, tikiuosi, kad dėrybų metus bus galima aptarti ir išspręsti. kai dėl tarybos sprendimų susijusių su mažų vidutinių įmonių pirmiausia finansavimu, pasitelkus bendrosios rinkos programas, single market programas. Dar ne viskas yra parengta, čia lauksime irgi jūsų paramos. Ponas Fliko ir mano bičiulis Ištvanas, su kuriuo susitinkam Madride, nes jis irgi yra žmogus, kuris žino, su kuo su turizmo ministerijos. Aš galiu pasakyti, kad noriu padėkoti jiems visiems, ačiū Ištvanui už tai, kad e, pripažįsta tą būtinybę turizmą iškelti į vieną iš svarbiausių vietų, kad jis būtų labiau matomas ir sulauktų didesnės paramos kad dėl bendrų maršrutų, apie kurius kalbėjo kolega Ištvanas ir ponas Flego, kad būtų geresnės jungtis su toliau esančiomis rinkomis. Noriu pasakyti, kad yra valstybių narių, kurios turi patirties. Pavyzdžiui, kalbėtume apie Kinijos rinką ar Korejos rinką. Vyksta tam tikros bendros kelionės, kelionės grupėmis ir tai jums leidžia aplankyti ne vieno kelias valstybės narės. Bet manau, kad dar reikėtų intensyvinti šioks veiksmus, kad tose rinkose tolimuose Europa būtų geriau žinoma ir matoma. Manau, kad potencialo dar yra, ponia Monteiro apie tai kalbėjo. Tai yra visiškai nebejotina, kad 2030 metais, sako pasaulio turistų organizacija, augimas bus didžiulis. Ir tuomet jau reiks būti pasiruošusiems veikti tomis naujomis aplinkybėmis tame augime tinkamai dalyvauti yra pačių įvairiausių turizmo krypčių. E, šalis e, sakosi žinančios, ką daryti, bet svarbiausia juk yra pasiūlos įvairinimas. E, svarbu, kad turistai atvyktų ir mažiau išvystytas teritorijas, kaimiškas vietovės, kad ten atsirastų naujų darbo vietų ir kad mažiau žmonių plūstų į tas įprastinės turistinės vietas, kurios kenčia nuo turistų pertekliaus. Taigi turime būti pasiruošę išsiaiškinti, kur, kur turistų per daug, o kur jų per mažai, kad galbūt būtų galima nukreipti juos tinkamai pasirengus į tas mažiau lankomas vietas. Buvo klausima apie skaidrumą priimant sprendimus taryboje. Man atrodo, taryba turėtų tai atkreipti dėmesį. Galbūt jūsų iniciatyvos dėka taip ir įvyks. Ir taryba pririnks reikiamą sprendimą skaidriai. Nes parlamentai juk skaidriai priimami sprendimai taip pat. Mums svarbu tai, kad vienu ar kitu būdu skaidrumo būtų daugiau tarybos darbe, nes e, tuo būdu lengviau yra išsiaiškinti, kur yra abejonės, kur egzistuoja tam tikri nesusipratimai ir tuomet visą tai galima spręsti daug efektyviau. O prireikus galima imtis bendrų veiksmų, užmėgsi dialogą su nacionaliniais parlamentais ir valstybių narių susijusių eurodeputatais. Tad manau, kad į jūsų iniciatyvą taryba atkreips dėmesį. O kai dėl geležinkelių sektoriaus taip pat buvo klausta, tai yra esminės svarbos sektorius, būtina, kad jis būtų geros kokybės. Svarbiausia yra ne tiek naujų geležinkelio kelių tiesimas, e, būtina pagerinti e, kokybę tų geležinkelių, kurie jau egzistuoja, kad greičiai galėtų būti didesni, kad e, traukiniai atvyktų E, reguliariau, kad neliktų tokių zonų, kur 300 e, km reikia važiuoti, pavyzdžiui, 7 ar 8 valandas. Mm. Juk egzistuoja traukinių, kurie per valandą 300 km gali nesunkiai įveikti. Taigi, kartais užtenka sutvarkyti egzistuojančius kelius, užtenka panaudoti, pavyzdžiui, E, dviračiams tinkamus kelius, kad žmonės dviračių galėtų atvykti, sėsti į traukinį, važiuoti ten, kur jiems reikia. Tai padėtų jiems pasiekti daugelį regionų. Tai yra didžiulis potencialas. Sujungus e, dviračiams skirtus takus ir geležinkelio transportą. Infrastruktūrą būtina kurti ten, kur to reikia. Visą tai be abejo didina ir turizmo potencialą. kas yra mūsų turistiniai ištekliai. Jie įvairūs, jų daug, juos būtina tinkamai apsaugoti, kad, tas, kad tie gamtos ir kultūros turtai išliktų. Nuo to priklauso mūsų turizmo plėtra ateityje. Ir manau, kad kiekvieno projekto tvarumas yra esminis svarbos dalykas siekiant tinkamai saugoti kultūrinį paveldą, gamtinį paveldą, kurį turime. Būtent ši turizmo e, pakraipa turi būti labiausiai plėtojama, tai yra tvarus turizmas, kuris būtų naudingas vietos bendruomenėms, kuris padeda kurti darbo vietas. Net tie, kurie nebūtinai dirbs turizmo srityje, galbūt norės gyventi tuose regionuose turistiniuose. Jiems irgi turi būti sudarytos tam tikros galimybės. Tikiuosi, kad visa tai prisidės prie išvadų rengimo, kurias paskelbsime gegužės mėnesį. Kalbėjom apie regionus, apie subregionus. Norėčiau tik informuoti apie tai, kad kovo mėnesį mes renksime e, posėdį skirtą turizmo tvarumui, kur dalyvaus taip pat e, ir regionų atstovai. Bus galima padiskutuoti apie Dunojaus regioną e, ir kartu apie kitus makro regionus bei turizmo plėtrą tose teritorijose. Dar kartą noriu nuoširdžiai padėkoti už siūlymus ir klausimus kurie labai buvo konstruktyvūs. Ačiū už jūsų paramą. Ji labai svarbi mums, svarbi turizmui ir kad gal, tai svarbu, kad galėtume tęsti e, veiklą ir kad rytoj Madride galėtume paskelbti jūsų poziciją ir jūsų pageidavimą, matyti turizmą gerai, geriau atstovaujamą, e, kad būtų turizmo e, poreikia atspindėti daugiametėje finansinėje programoje. Ačiū dar kartą už paramą pirmininkaučiai Kroatijai siekiant tų visų mums bendrų tikslų. Dėkoju. Uh, Matusič and, uh, Bilaver. Ačiū kolegai Matusič. Matote, kad mūsų komitetas gali pasigirti, turys daug patirties. Ehm, kvieščiau pasinaudoti tą patirtimi, turimomis žiniomis, nes jūsų sėkmė bus mūsų sėkmė. Ačiū už tą konstruktyvę ir visapimančią diskusiją Briuselėje. O dabar, gerbiami kolegos, tęsime posėdį 14.30, keisimės nuomonėmis su TNT tinklo koordinatorių Europos koordinatoriais. Pone Deli perims pirmininkavimą nuo 14.30 mūsų posėdžių. Ačiū.